visiškai e, diskredituota. E, mes turėtume elgtis e, nuosekliai. Prieš darydami kokius nors pareiškimus, ponas Polčiak, pirmininkė, bet kokios technologijos ar inovacijos yra sveikintinos jeigu tai atitinka bendrasias vertybės, kurios atsispindi ES e, vertybėse, kaip kad sakė tarybos atstovas e, modifikuojant žmogaus e, embriono genomą galima paveikti ir palikuonis asmens būsimas kartas. Ir tai yra susijęs su žmogaus orumu, o žmogaus genomo modifikavimą draudžia ir tarptautiniai teisės aktai, ne tik ES. Aš uh, uh, džiaugiuosi tuo, kas sakė komisijos narė Jūrova ir norėčiau dar paklausti, ką planuoja komisija, galvojant apie tą Kinijos eksperimentą, jeigu iš tikrųjų viskas vyko taip, kaip uh, kad sakoma, aš tikiuosi, kad komisija e, paragins Kinijos mokslininkus laikytis tarptautinių taisyklių. Kovezon Ruiz, dėkoju pirminkė. E, mokslinė pažanga vyksta ir dažnai e, kyla diskusijos dėl etikos. Ir reikia kla, kelti klausimą dėl etinių ribų ir kokybiškų mokslinių tyrimų. E, tikrai yra nepriimtina net ir mokslinių požiūrių, kai bus e, redaguojama embrionų genobas, bet genų terapija gydant tam tikras lygas ar e, naudojant kamienės lasteles gydymas, vėžio gydymui, tai yra pažangų dalykai. Mes turėtume galvoti apie etiką, bet taip pat neužblokuoti tam tikro proveržio, kurį mums gali duoti gene kibernetikos ties pasiekimai. Reikia etinių požiūrių reglamentuoti šią sritį, bet taip pat e, reikia prisiminti, kad e, šioje srityje atsiranda didžiulės galimybės ir pažanga. Postupak kineskog istraživača, koji tvrdi. Pana Peter. Kinijos e, tyrėjų teiginys apie pirmą embriono redagavimo klinikinėje praktikoje atvejį yra smerktinas. Mes turime užtikrinti žmogaus orumą, nepamiršti pagarbos jam ir čia yra daug etinių klausimų. Mes kaip teisės aktų leidėjai turėtume numatyti ribas, kurių reikėtų laikytis atliekant mokslinius tyrimus. Mokslas visada turi paklusti etikai, o ne atvirkščiai. Mokslas padeda išgydyti daug lygų, tačiau negalime pamiršti, kad tai ką gali mokslas, turi remtis etika. Viskas, kas išeina iš šių rėmų, yra nepriimtina e, todėl kad tai paveiks ir ateities kartas. ES e, privalo e, pasmerkti pasaulinio mastu šias manipulacijas. Ponas Morgano, vieną minutę. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolega e, Mikolašik ir kiti prieš mane kalbėjo kolegos. Jeigu patvirtinta bus, kad buvo tikrai atlikti tokie eksperimentai su žmogaus embriono genomu, kaip kad paskelbė e, Kinijos mokslininkas, tai bus aišku, kad pažeista žmogaus orumas, pažeista pagrindinė teisų hartija. E, tam tikri tyrimai taip e, veda link pažangos, mes galime geriau suprasti tam tikrus dalykus, tačiau redagavimas, e, somatinis genomo redagavimas yra vienas dalykas, kitas dalykas yra embriono genomo redagavimas. Pastasis dalykas yra susijęs su pavojais ne tik asmeniu, bet ir jo palikuonėms. Ir uh, tam tikros charakteristikos, pavyzdžiui, išnyks iš e, būsimų kartų. Reikia skatinti mokslinius tyrimus, bet reikia, kad būtų laikomasi tam tikrų principų ir reikia labai gerai apibrėžti raudonasias linijas, kurių negalima peržengiai iš tikrųjų yra e, vėlų, aš bandau užtikrinti visų gerovę, įskaitant vertėjų ir kitų darbuotojų. Pone Jūrova, dėkoju pirmininkė. Ačiū Jums už išsakytą nuomonę šiuo labai jautriu moksliniu požiūriu klausimu, retiniu požiūrių klausimų komisija ir toliau gilinsis į šią sritį ir ateityje mes, aišku, vėl grįšime prie diskusijų. Dėkoju gerbiamą komisijos narę, o dabar suteiksiu žodį vėl ministrui Čiambai. Norėčiau padėkoti Jums, kad iškėlėte šį klausimą. Taryba pasižymėjo jį ir taip pat užfiksavome tai, kas buvo pasakyta šiandieną. Šis klausimas išliks aktualus mūsų darbo tvarkė. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už dėmesį. Dėkoju, diskusijos baigtos. E, kitas posėdis jau nebe rytoj, o šiandieną vyks 9 ryte. Ir aš pirmininkausiu posėdžiui Tikiuosi, kad jūs prisijungsite prie manęs. Darbo tvarkė paskelbta parlamento interneto puslapyje, o šio vakaro posėdis yra baigiamas.